pateisins mūsų lūkesčius. Ačiū. Ačiū. Poniai Fraga Estevės bendros diskusijos dėl šių keturių pranešimų yra baigtos. Balsavimas dėl visų keturių pranešimų įvyks rytoj 12 val. Mėlyje kolegos, kitas posėdis įvyks rytoj, balandžio 6 dieną, nuo 9 iki, iki 13 val. nuo 15 val iki 20 valandos ir nuo 21 iki 23 valandos protokolas yra